E, aš kaip demokratas turiu pasakyti ne tokiems bandymams ir mūsų frakcija balsuos prieš šios pranešimus. Ačiū kolegai Olaf Datmas. Ir dabar neprisijungusiųjų parlamento narių vardu kolega Stasen pusantros minutės. Dėkoju